siekiant eurozonos integracijos ir tuo pat metu užtikrinant e, eurozonos stabilumą ir vidaus rinkos tolesnį kūrimą. Protas psichizmatos, getin peratos jeftis įsitysis. Dėkojame. Šią diskusiją baigiame, rytoj balsavimas 12 val. Toliau kitas pranešimas, David Martin pranešimas apie tai, kad kai kurias valstybės reikia išbraukti iš e, sąrašų kurios, tų valstybių, kurios jau užbaigė dėrybas. Prašau, ponė Martin, 3-4 minutės. Much, Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, Europos Sąjunga istoriškai vienašališkas lengvatas sutikė KR partneriams. Tai buvo užginčita PPO turėjome PPO išlygą iki septintųjų metų ir tokiu būdu galėjome ir toliau teikti tokias vienašališkas lengvatas. Jos e, turėjo pasibaigti galioti, jeigu būtų pasirašyti ekonominės partnerystės susitarimai, tada mums teko e, priimti patikimo į rinką reglamentą 1528-2007 ir tokiu būdu 36 AKR šalim, e, kurios parafavo ekonominės partnerystės susitarimus, bet dar jų nepasirašė ar ratifikavo, joms buvo suteiktos lengvatos ir Komisija žino, e, kad lengvatos turi baigti galioti, pasiūlymas yra panaikinti e, šias lengvatas nuo 14 sausio 1. Mano supratimo pirmininkė, e, komisija yra iš dalies teise. Iš tiesų, reglamentas buvo laikinas sprendimas. Ir todėl turbūt pagrista, kad reikėtų nustatyti pabaigos terminą. Vis dėlto būtų teisinga, kad kitos valstybės, kurios nėra AKR um, regione, kurio, kurių padėtis panaši būtų, turėtų panašias sąlygas. Uh, E, todėl šį pasiūlymą vertinčiau e, dabartiniam aplinkybėm dėrybų dėl ekonominių partnerystės susitarimų. Ir Turėtumėm pripažinti, kad verčiame Afrikos šalis pasirašyti ir ratifikuoti ekonominės partnerystės sutarimus, nesutikdami pakankamai laiko tinkamai apsvarstyti tos sutarimus. Kaip tik tai todėl priekybos komitetas e, nustatė 16, 16 metams sausio pirmai terminą. Ir iš tiesų iš anksto tuomet tos šalis būtų įspėtos, kad lengvatos tada nustos e, dalios, vis dėlto tai sutikė pakankamai laiko dėryboms baigti. Kai kurie e, kolegos diskusijų metu man sakė, jog e, tai reiškia, kad dar kartą pratesamas terminas, kolegos ne, kadangi iki šiol terminas nebuvo nustatytas, taigi e, tai būtų pirmasis tokio termino pasiūlymas ir jeigu tam bus pritarta, tai svarbu suprasti, e, kad e, tai turi būti tvirtai nustatyti, kad negalima to termino keisti, jeigu nebus naujo komisijos pasiūlymo ir jeigu tam nepritars ir parlamentas, ir taryba. Ir noriu pasakyti, kad turbūt mažai tikėtina, kad komisija teiks kitą pasiūlymą. Komisija mano, kad uh, 14 terminas e, suteiktų pagreičio dėryboms dėl ekonominių partnerystės sutarimo. Vis dėlto turiu pasakyti, jau kalbėjusi su kolegomis e, susijusiose šalise. Ir e, yra priešingai, dauguma jų mano, kad 14 yra nepagristas terminas, jeigu balsuosime už 14 metų terminą, tai tuomet 17 šalių stumsime iš šitos sistemos, nes šitos šalis tiesiog ne, negalės laikytis 14 metų termino, kai tuo tarpu 16 metų terminas būtų tvirtas, bet pasiekiamas. Todėl dėl organizacinių, politinių priežasčių Ir taip pat dėl ekonomikos priežasčių, manyčiau, 16 terminas būtų tinkamas, pasiekiamas. Ir manau, kad netgi šiuo metu galbūt galėtumėme tikinti komisiją, kad toks terminas e, tinkamas būtų nustatyti. Ir tuomet e, būtų nustatyta tvirti, tvirta e, lengvatų pabaigos data, bet kartu liktų pakankamai laiko dėryboms. Dėkui. Komisinė. Ačiū dabar žodis komisijos nariui Deguhtui, kuris kalbės komisijos vardu. Uh, Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Kai kurie jūsų e, sulaukėte žinių apie tai, kad ES bando e, šantažuoti, kabutėse, 17 e, valstybių norinčių ekonominės partnerystės sutarčių. Tačiau negavote štai kokios informacijos. Iki praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio ES taikė bendrąją ypatingą specialią privilegijų sistemą skirtą daugeliu iš tų valstybių, kuri buvo dar palankesnė nei bendroji prekybos e, lengvatų sistema. Tačiau pagal dabar galiojančias taisyklės negalima diskriminuoti valstybių, kurių ekonominė padėtis yra panaši, iš, išskyrus išimtis e, ir leidimą netaikyti to reikalavimo, kuris buvo patvirtintas 2000. 2000-2007. E, Taip pat turime paisyti PPO taisyklių. Buvo pasirašyta kotonų sutartis, ji buvo pasirašyta 2000-aisiais ir ten nieko neverčiant pasižadėti, nieko buvo nuspręsta modernizuoti priekybinius santykius. Ir netgi tuo met nepakako tos ypač palankios lengva, prekybos lengvatų sistemos, kad pat, pagerintume, užtikrintume didesnį eksporto srautą iš AKR valstybių. Ir nuo 67 iki 99 metų e, eksportas iš AKR valstybių nukrito nuo 7,7 iki 2,8 procento. Ir buvo pateiktas ekonomiškai pagristas e, pasiūlymas e, paremtas e, suderintais tarifais. Tačiau jis taip pat m, kilo dėl tuo metu egzistavusios politinės situacijos. Tartautinė bendryje suvokia, kad vistomoji politika, kuri neskatina geros valdysenos, yra iš esmės netvari. E, e, todėl ES prekybos politika turėjo apimti ir šį aspektą. E, Esu sakęs tai anksčiau ir dar kartą pakartosiu, kad e, dvišalių prekybos sutarčių politinė vertė yra tai, kad jis, jos skatina e, siekti politinių institucijų pažangos ir įgyvendinti prisimtus priekybinius įsiparingojus. Taip pat e, muitų e, tarifų e, lenk, e, sistema kartais e, skatina ne pačius e, tinkamiausius reiškinius. Norėčiau kai ką priminti. 2007-aisiais, kuomet mes jau e, buvome užbaigę dėrybas dėl ekonominės partnerystės e, sutarčių su pusė AKR valstybių, ES remdamasi gerą valią patvirtino e, prieigos prie rinkos reglamentą toms valstybėms ir pagal tą reglamentą joms galimybė patekti į ES rinką buvo numatyta be tarifinių pagrindų. Buvo daroma prielaida, kad darybos dėl kalkanės partnerystės sutarčių pasibaigs uh, už metų ir bus pasirašytos. Daugelė, daugelis e, šalių, kurios dalyvavosi darybose, tai ir padarė, tačiau iki praėjusių metų 18 jų dar nebuvo to padarę. Paskui Zimbabvė ratifikavo šią sutartį. Devynios iš mažiausiai išsivyščiusių valstybių ir toliau galės naudotis e, bemuičių e, privilegijų sistema ir jos nes jos naudojasi viskas išskyrus ginklus iniciatyvos priemonėmis. Ir apie kągi mes šiandien kalbame. Mes kalbame apie Botsvaną, Kamerūną, Dramblio kaulą, Keniją, Namibiją ir Svazilendą. Ir Kažin kodėl tom, būtent toms aštuonioms valstybėms prireikė daugiau laiko nei kitoms, kai tuo tarpu 87 e, valstybės sugebėjo e, įgyvendinti e, visus reikalavimus per trejus metus. Kalbant apie ekonominės partnerystės sutartis, tai mes tikrai galime jomis didžiuotis. Mes deramės toliau dėl visą apimančių ekonominės partnerystės sutarčių su daugybė valstybių ir sprendžiame dar neišspręstų tuos klausimus su rytų Afrikos bendryje, vakarų Afrikos valstybėmis bei SANEK e, organizacijos narėmis. Kalbant apie 2007-aisiais sudarytus susitarimus su Karibų, e, Papua New Gynėjos bei Pietričių Azijos šalimis. E, Kai kurios iš jų dar derasi dėl visapimančių regioninių susitarimų. Kalbėdami apie šiuos susitarimus, kalbame apie pra, praeitį. E, Ekonominės partnerystės sutartys buvo parafuotos 2007-aisiais. Taigi mes kalbame apie dėrybas ne dėl visapimančių sutarčių. Kai kurios kai kuriais atvejais tų dėrybų terminai jau praėjo. Ir tos sutartys iš esmės yra nukreiptos į praeitį, ne į ateitį. Jei šiandien susidurime su tokiu dideliu pasipriešinimu iš tų pusės, kurie nori išlaikyti status quo, aš noriu užduoti štai kokį klausimą. Ar mes nenuvilėme e, sėkmingai dirbančios verslininkų bendruomenės aštuoniuose AKR valstybėse, stabdydami šiuos procesus. Jei verslininkas e, Dramblio kaulo krante arba Ganoje e, turi gerą pasiūlymą ir nori pasinaudoti Europos rinkų teikiamomis galimybėmis, kodėl jie turi dar atinančius keturis metus mokėti didelius e, mokes, muito mokesčius. Ar tai padės eksporto augimui? Kiek darbo vietų sukursime, jei pašalinsime e, tarifinius barjerus? Kodėl Afrika, AKR ir e, ramiojo vandenino valstybės yra laikomas šalimis, kurios gali eksportuoti kažką daugiau nei žemės ūkio produktus. Kartais bandydamas daryti gerą e, pasieki priešingo rezultato būdamas paskirtuoju komisijos nariu, 2010-aisiais pažadėjau šiam parlamentui e, toliau tobulinti daugia šalę prekybinę e, privilegijų sistemą, užtikrinti, kad e, ji būtų, kad atitiktų PPO taisyklės. Būdamas komisijos nariu esu saistomas ES teisės. Dėl šių priežasčių, taip pat būdamas įsitikinęs tuo, kad laisva priekyba yra ypač naudinga skurdžioms valstybėms, palaikau komisijos siūlymą pakeisti reglamentą dėl e, prie, prieigos prie rinkos 2000. Nu, kuris turėtų būti įsigaliotų 2014 m. sausio pirmos dienos ir aš tikiuosi, kad tuo įtikinsiu ir parlamentą. The... Ačiū komisijos nariui. Dabar pereiname prie pasisakančių politinių frakcijų vardų. Pirmiausia, Kristofas Felneris, EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Kad diskusijos būtų prasmingos, reikėtų pradėti iš pradžių, reikėtų grįžti prie istorijos, kodėl čia esame. Priežastis yra ta, kad senos prekybos sutartys su Islandija, Afrika, e, Karibų rajono valstybėm ir taip toliau, e, tos sutartys buvo E, paskelbtos nelegaliom, nes diskriminavo tas valstybės ir e, todėl pradėjome įti kitą kryptim link ekonominės partnerystės susitarimo. Tam prireikė daug laiko. Neprimtinai daug laiko tam prireikė. Ir e, visiems būtų naudinga, kad kuo greičiau tokie susitarimai būtų sudaryti, nes tik tai tuomet galėsime skatinti investicijas, skatinti geresnę valdyseną tose skurstančiose šalise. Kam apskritai reikia prekybos lengvato? Tai tik tai tam, kad būtų galima užpildyti tą spragą mūsų senųjų, e, tarp mūsų senųjų susitarimų ir naujų ekonominės partnerystės e, susitarimo. Tačiau apskritai šiandien visa diskusija yra apie tai, kiek e, tas subjektivus sprendimas galios. Kai kurie e, sako amžinai, kai kurie sako iki 17, kai kurie sako iki 16. Man regis, kad iki bet kurio laiko, bet e, ne iki da, dabar. Dabar jau praėję yra 12 metų, daugiau negu 12 metų. Taip atsitiko nes tai nebuvo teisinga kitų e, skurstančių valstybių atžvilgių, kurios nebuvo sudariusios e, panašių kaip vakar susitarimų. Jos sudarė su mumis ekonominės partnerystės sutarimus ir jų atžvilgių tai neteisinga, todėl turime nustatyti terminą šiem susitarimam. Ir manau, jog e, turime būti teisingi Ir e, reikia pripažinti, kad ekonominių partnerystės sutarimų nebus, jeigu laikini sutarimai e, nuolatos e, galios. Kai kurios skurstančios valstybės sako, jog nori lygybės, todėl turime pasiekti, kad laikini susitarimai nustotų galios ir kaip tik tai todėl EPP remia komisijos pasiūlymą. Manytumėm, jog būtų labai gera mintis susitarti pirmojo svarstymo metu dėl to, kad taisyklės įsigaliotų kaip įmanoma greičiau. Ir geriausia būtų, jog dėl šio klausimo balsuotume ir kad tai e, galų gale būtų svarstoma taryboje. Kalba eina apie datą, svarbu dėl to susitarti mums visiems. Ir um, e, noriu norėčiau paraginti pranešėją, kad toliau vyktų dėrybos su taryba, kad būtų galima priimti sprendimą. Ačiū iš karto. Pagal mėlynę kortelę, ponas Kamalis, noriu išduoti klausimą ponui Frelneriui. Ar sutinkate? Prašau, ponė Kamalis, žodis jums. Ačiū. Noriu paklausyti štai ko. Ponas Fielneris kalbėjo savo kalboje apie sažiningumą, ar jis laiko e, sažiningų elgesį, kuomet valstybės narės yra verčiamos priimti joms siūlomą sprendimą e, priekybinėje srityje, kur nebūtinai galioja principas, kad vienas e, pasiūlymas yra tinkamas visiems. Ir jeigu jos atsisako pasirašyti ekonominės partneristės sutartis, jos nieko netenka. Ką Jūs apie tai manote? Viskas yra aišku, niekas neverčia nieko pasirašyti, jokių sutarčių. Mes suteikėme galimybę jiems dėrėtis dėl e, sutarčių. Jeigu, jie, jeigu jos nepasinaudo šią galimybę, jos bus traktuojamos taip pat kaip ir kitos skurdžios valstybės, kurios nėra AKR regiono valstybės. Tačiau pagal e, neteisėtą priekybos sutartį negali dirbti. Tai yra neteisinga ir nesažininga. Ačiū. Ir dabar žodis ponui Bernd Langė, var, socialdemokratų vardu. Dėkuoju pirmininkė, gerbimas komisarė, mielos kolegės ir mėly kolegos. Dėrybose dėl EPS reikia nepamiršti vieno dalyko. Skirtingoms valstybėms galioja skirtingos sąlygos. Europos Sąjungoje yra didžiulis valstybės aparatas, stiprus administratoriai ir tarnautojai. Ir jie sėdi prie vieno dėrybos stalo su jaunomis valstybėmis turinčiomis labai mažus administravimo gebėjimus. Ir aš manau, kad mažų mažiausiai yra teisinga duoti tokioms valstybėms daugiau laiko dėryboms. Mes negalim sudaryti tokio įspūdžio, lyg tai mes kaip kirviu nukertame tas galimybės ir tokiu būdu darome šioms valstybėms spaudimą. Mes nenorim ir negalim nieko versti pasirašyti kokiu nors susitarimu. Mes turime bendrauti su šiomis šalimis partnerystės pagrindais ir kartu ieškoti sprendimų tokių, kurie būtų priimtini abiems šalims. Tam kartais reikia tiesiog šiek tiek daugiau laiko. Todėl socialdemokratų frakcija vienareikšmiškai remia Davido Martino pasiūlymą ir pailginti dėryboms skirtą laiką dviem metams ir tuos du metus nustatyti kaip galutinę ribą, kad jų metu būtų galima išnaudoti visas galimybes rasti sąlyčio taškus. Todėl aš prašau jūsų pritarti tokiam kompromisui, kuris komitete buvo priimtas balsų dauguma ir kuris siunčia aišku signalą toms šalims, kad pabaiga artėja, bet kartu suteikia pakankamai laisvės tolesniems dėryboms. Ko jūs sako pirmininkas, ponas Nikola Rinaldi, liberalų frakcijos vardu. Mėly kolegos, mėlygas komis, gerbiamas komisarė, mes taip pat remiame kompromisinį pasiūlymą, kuris buvo, rast, kuris buvo aptartas ir pateiktas atitinkamam komitetui. Manau, kad tikrai reikia suteikti laikotarpį skirtą tolesniems dėryboms. Ir tie keli metai tikrai galėtų padėti mums geriau atsižvelgti ir į AKR šalių poreikius. Ir nereikia taip į viską žiūrėti dramatiškai. Viena, mes juk kalbame, mes kalbame apie labai nedidelės priekybos apimtis. Antra vertus, AKR šalims mūsų sprendimas bus labai svarbus. Ne, turime suvokti, kad yra didžiulė asimetrija tarp to, kokios reikšmės šis sprendimas turės mums ir kokios reikšmės šis sprendimas turės AKR šalims. Manau, kad tikrai reikia suteikti daugiau laiko AKR šalims e, dalyvauti dėrybose ir kad joms mūsų elgesys neatrodytų kaip priverstinis. Tai yra partnerystės sutarimai, reiškia, partnery, vadinasi partnerystės mes turime siekti įtikinimais dėrybomis. Galbūt tie du metai net ir nebus reikalingi užbaigti dėryboms. Bet per šį laikotarpį mes galėsim ir patys sustiprinti savo dėrybinės pozicijas, galėsime pagerinti savo partnerių tinklą ir bendradarbiavimą atitinkamose šalyse, galėsime labiau įtraukti jų administracijas į dėrybas ir į sustarimų ratifikavimo procesą. Labai dažnai šalis norėtų dalyvauti aktyviau darybose, tačiau negauna pakankamai informacijos. Manau, kad mums reikėtų susisiekti ir su tų šalių žiniasklaida, ir su nevyriausybinėmis organizacijomis, ir kad galėtume geriau išaiškinti atitinkamų mūsų pozicijas ir mūsų pageidavimus. Toliau žaliųjų vardų ponė Kelia. Dėkoju. Šis pasiūlymas iš komisijos pusės E, reiškia, kad šalis yra verčiamos patekti, e, patenka priverstinai į laisvosios priekybos susitarimus. Ir ši, šie susitarimai tarnauja tik ES interesams, bet nepa, nepasitarnauja toms šalims. Ir mūsų politikai, kuris skirta sumažinti skurdą, tai irgi nepadės. Kamerūnas, Namibija ir kitos šalis labai nukentės nuo šitų apribojimų. Regioniniai investicijų projektai Pietų Afrikoje, Kenijoje ir kitose šalyse sužlugtų. Pietų ir pietų šalių bendradarbiavimas taip pat būtų sužlugdytas. Mes negalime visame pasaulyje kalbėti apie laisvą prekių judėjimą ir reikalauti, kad, pirktume, kad visi pirktų tik mūsų prekes. Jeigu komisija iš tikrųjų nori remti vystimąsi, tai turėtų neblokuoti dabar tų susitarimų. Ir aš siūlau nepritarti komisijos pasiūlymui ir plenarinėme posėdėje balsuoti prieš jį. Ačiū. Dėkoju toliau Helmut Scholz, kūrė frakcijos vardu. Komisarė Degucht, ponė pirmininkė, mėly kolegos, šiandien kalbame dėl aptarėme tokį pasiūlymą, kurį pateikė komisija, kuris ES gali atnešti tik žalos. Mūsų partneriai su ES sėdi prie dėrybų stalo, o dabar komisija jiems pakiša durklą prie gerklės ir nori tokiu būdu juos tiesiog išjungti, ištraukti iš rinkos visų valstybių narių, ambasa, visų valstybių, su kuriamis mes deromės ambasadoriai, išreiškė savo susirūpinimą dėl tokio dalykų. Vystimosi komitetas turi labai puikių kontaktų Afrikos šalyse ir tikrai gavo informacijos, kad mūsų pozicija, komisijos pozicija šiuo atžvilgiu yra visiškai nepriimtina. Mano frakcija iš priekybinių pozicijų žiūrint taip pat neremia komisijos pasiūlymo ir aš kreipiuosi į visus parlamento narius būti protingais ir trumpalaikiais sprendimais nesugadinti darbo, kuris buvo dirbamas dešimtmečiais. Balsavimas bus vardinis, kiekvienas galės pareikšti nuomonę. Ir, ponia komisarė, jūsų sprendimas Kenijai ir kitoms Rytų Afrikos šalims būtų labai nepalankus, lab, jis atneštų jiems rizikos ir gali būti, kad šios šalis apskritai nustotų būti Europos priekybos partneriais. Jūsų priekaištai afrikiečių atžvilgių yra visiškai nepagrysti. Jūs sakote, kad jie tas dėrybas šiek tiek vilkino. Bet kodėl jūs reikalaujate, kad būtų panaikinti kokie nors mokesčiai, bet, sakykime, Namibijoje mokesčiai eksportui yra skiriami tik tai tuo met, kai išvežamos žaliavos. Tai yra išmintingas dalykas bet ne prekiams. Ir komisarė, manau, kad jūsų požiūris yra iš tikrųjų labai trumparegiškas, jūs kenkiate ilgalaikiams Europos interesams ir aš jums siūlau kuo greičiau atsijimti šį pasiūlymą. Dėkoju. Dabar kiti kalbėtojai. Ponas Vital Morėja. Ačiū, pirmininkė. Šis teisėkuros pasiūlymas iškelia du klausimus. Svarbiausias yra štai koks. Ar sąjunga gali atsijimti taikoma privilegijų lengvatų sistema, kurią AKR valstybės vienašališkai naudojasi. Uh, kalbame apie e, sutarčių su ES ratifikavimą. Ir papildomas klausimas, apie kokį e, tvarkaraštį galėtume mąstyti, kalbant apie dėrybų baigti ir susitarimų sudarimą, nes kotonų sutarties galiojimas yra nepribuotas. Galioja dabar 2010 tekstas. 2007 metų reglamentas buvo pereinamo laikotarpio. E, Kitas dalykas, PPO taisyklės teigia, jog tos nuostatos yra neteisėtos ir pažeidžia PPO nuostatas ir vienašališkos prekybos lengvatos yra nesažningos ir menkiau išsivyšiusių valstybių atžvilgių, kurios nėra regiono šalis ir nesažininga tų akar valstybių atžvilgių, kurios jau yra sudarę sutar, susitarimus su ES. Taigi, kalbant apie terminus, komiteto, komisijos pasiūlymas nesužavėjo ir mes pasiūlėme terminą pratesti dar dviejus metus, kalbėti ne apie 2014, bet apie 2016 sausio 1. Tai yra e, protingesnis požiūris. Tačiau nenorime be galo to termino nukelinėti, nes tai tik užtikrins, kad dabartinė neteisėta ir nesažininga situacija išliks. Aš palaikau Davido Martino pranešimą. Toliau ponas Merfi. Šis pasiūlymas e, atims Afrikos, Karibų ir Ramio vandenino vals, šitų valstybių galimybę laisvai patekti į ES rinkas. Tas pasiūlymas gali būti pavadintas vienu žodžiu - šantažas. Tai bus katastrofiška tų šalių ekonomikoms. Namibijoje, pavyzdžiui, e, eksporto muitai sudarys apie 60 milijonų eurų už prekes, kurias jos, jį pagrindinai eksportuoja. Komisija nori daryti didesnį spaudimą toms valstybėms ir priversti jas pasirašyti ekonominės partnerystės sutartis. Pasipriešinimas toms sutartims tome regione auga taip pat ir iš piliečių organizacijų, o komisija į tai atsakė bandydama e, pagrasinti toms šalims, nors čia kalbame apie pavojų e, mažų ūkininkų ir mažų gamintojų interesams. Kodėl e, nedavus ne, ne daugiau laiko šiems pasiūlymams, komisijos pasiūlymą būtina vienašališkai atmesti. Toliau Marija Badė įkučiat. Ačiū pirmininkė. Komisarė, klausėte, kodėl reikėtų šalim suteikti daugiau laiko įvykdyti sąlygom, sudaryti susidarimus Jos negali to padaryti dėl ekonominės politinės situacijos, kuri yra sudėtinga. Klausimas toks, ar norime, kad tos šalis žengtų į priekį, ar mes norim tas valstybės palikti toj situacijoje, kokioje jos yra dabar. 16 metų terminas, kurį siūlome, manome, leis joms įvykdyti savo įsipareigojimus ir tai suteiks daugiau teisinio tikrumo Europos įmonėms. Taip pat ir e, valstybėm tai prisidės prie jų plėtros. E, poros metų skirtumas netoks jau didelis e, termino pakeitimas, kalbant apie mūsų PPO įsipareigojimus rytoj balsuojant. Esu pasirengusi pritarti tokiam pratesimui. Ponas Kešman. Pirmininkė, sakyčiau, kad EPS e valstybės turi e, būti pasirašytos. Reikia spręsti esminius sunkumus, su kuriais susiduria tos valstybės, pavyzdžiui, regioninė integracija. Europa puikiai žino, kad tokia integracijai reikia laiko. Esu delegacijos ryšiams su Pietų Afrika pirmininkas ir Aš e, žinau, kad e, pagrindas yra SAGKP sustarimas ir dabar atrodo, kad e, abi pusės yra klavėtai, negali rasti sprendimo, todėl terminas gali būti paskata, bet gali būti ir giljotina. Uh, kuri nepasitarnaus e, tiems, kuriem labiausiai reikia e, pagalbos. Pritarčiau Davido Martino rekomendacijai nustatyti 16 metams terminą, nes tai būtų pagrista ir šie metai būtų lakmuso e, papirėlio testas iš, išbandyti partnerystėj su AKR šalim, nes dabar peržymė kotominų sustarimą, Europos plėtros fondą ir vystomo bendradarbiavimo priemonė. Turime tai išspręsti. Toliau, pana Žoferė yra. Ačiū pirmininkė, komisarė. Šis reglamento pasiūlymas puikus pavyzdys to, kaip teikiami neprimtinai šantažuojantis e, pasiūlymai. Tai yra komisijos strategijos dalis - greuti vienybę EKR šalių, kiekvienai atskirai daryti e, spaudimą ir pasinaudoti šantažo vaisiais. Ir e, laisvos priekybos susitarimai būtent to ir siekia, neatsižvelgiant į tai, kad tai turės neigiamą pasiekmių EKR šalim. Uh, Ir iš tiesų pagrista tai, kad jos priešinasi tokiam susitarimam, manyčiau tai suprantama, turime tai gerbti, turime stiprinti santykius, draugiškus santykius, bendradarbiauti su tom šalim, turime nepamiršti, kad tai suverenios valstybės, kiekvienai būdingi um, tam tikri ypatumai, kiekviena turi savo e, pasirinkimą, nereikia primesti neokolonializmo, tos šalis e, neturi būti paverčiamos mūsų vasalais. Toliau paskutinis kalbės ponas Patris Tirolien. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Mes visi puikiai žinome, kad dėrybos dėl EPS užtruko ir buvo sudėtingos ir todėl mane apima dviejopi jausmai kalbant apie šią temą. Viena vertus, e, tai, kad saujelė valstybių nepasirašė dar e, sutarčių, e, apsunkina padėti visoms kitoms, kitos e, suintensyvino e, savo pastangas. Tačiau dabar kalbame apie 2014 kaip e, e, terminą. 2007 reglamentas turi atitikti PPO nuostatus. Būtent todėl manau, kad mūsų pranešėjo pasiūlymas yra geriausias kompromisas šioje situacijoje ir komisijai ir AKR valstybėms, nes taip jos turėtų reikalingo laiko užbaigti dėrybas. Nežiūrinti taip, mąstydamas apie rydienos e, balsavimą, manau, kad siūlymas dėl dat, datą nu, numatyti kaip 2016, man atrodo, nesusilauks pratus pritarimo, todėl aš raginu kolegas atmesti komisijos pasiūlymą. Ačiū. Diskusijos labai įdomios. Aš taip pat norėjau prašyti, galėjęs pasakyti, bet negaliu. Ir dabar prašau komisijos narį Deguktą užbaigti e, šio klausimo diskusijas komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Galėčiau Jums duoti vieną minutę iš man skirto pasisakymo laiko, su salga, kad paskui manęs nenutrauksite. Aš suprantu išsakytus pastebėjimus ir komentarus, bet aš labai raginčiau jūs nepamiršti faktų tokių, kokie jie yra. Mes kalbame apie tai, kad nemažai valstybių dar nepasirašė ir neratifikavo sutarčių, kurios sudarinėja nuo 2007-ųjų. Tokia yra realybė. Mes kalbame apie praeitį. Ir mintis, kad mes bandome priversti jas sudaryti tas sutartis ir ratifikuoti jas, nėra teisinga. Aš kalbėjau apie aštuonias valstybės, kurioms tai galėtų būti, kuomet mūsų, kurioms mūsų pasiūlymas galėtų būti aktualus. Kamerūnas, Dramblio kaulo krantas, Fidžis, Gana, Kenija ir Svazilendas bei Kamerūnas. Tai yra žemesnių nei vidutinių įplaukų valstybės ir yra Bosvana ir Namibija, tai yra didesnių nei vidutinių įplaukų valstybės. Ir tai joms nepadarytų poveikio, jeigu mes kalbame apie besivystančias valstybės. Besivystančios valstybės skirstamos į dvi kategorijas. Menkiausiai išvysios valstybės, kurios naudojasi viskas išskirius ginklus iniciatyva ir ji toliau ją naudosis. Ir, kitos, ir kita valstybė grupė, kurios naudojasi bendraja prekybos lengvatų sistema. Mes kalbame ne apie tas valstybės. Mes kalbame apie šalis, kurios, jeigu nebus pakeistas prieigos prie rinkos reglamentas, visada kuris visada turėjo būti laikino galiojimo uh, vis tiek liks grupė šalių, nedidelė grupė šalių, jeigu žiūrėsime pasauliniu mastu, kurios ir toliau turės vienašališkos prieigos prie Europos rinkų galimybę ir galės be, be muitų eksportuoti prekes į ES ir naudosis dar viskas skirius ginklus iniciatyvą. Ir taip pat kalbėjome apie teikiamą pagalbą ir apie tai, kokioje pozicijoje, kokia situacija atsiduria tos šalis. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, ar mes verčiame, ką nors imtis kokiu nors veiksmu? Ne, mes neverčiame. Jei jos nenori ratifikuoti sutarčių, e, kurias norėjo ratifikuoti 2007-aisiais, jos gali to nedaryti. Ir galima dėrėtis. Tačiau kodėl mes turėtumėme nesažiningai elgtis ir šantažuoti valstybės ypač tas, kurios nuo 2007 sudarinėja sutartis. Tai jau trunka penkis metus, buvo tikimasi, kad darybos e, užtruks keturis metus, kad jos baigsis 2012-aisiais, dabar jau, jau pradėjo ratifikuoti ir tas sutartis jos tarsi turės pasirašyti. Praėjo penki metai, septyni metai priklausomai nuo to, ką laikysime atskaitos tašku. Ir mes suteikėme joms dar papildomus pusantrų metų vien tam, kad jos ratifikuotų susitarimus. Ar tai yra nesažininga, ar tai yra šantažas, ar tai kažkaip e, kelia grėsmę Afrikos valstybių pozicijai. Aš tikrai tuo netikiu. Bernd Lange sakė, kad e, silpnos valstybės ir stipri komisija konfrontuoja. Ačiū už tai, kad laikote mus stiprią komisiją. Kai kurios iš tų valstybių yra silpnos, ne pačios silpniausios, bet jų įsiskolinimas yra didelis, kalbame apie menkiausiai išsivysčiusias valstybės, bet kalbame apie žemesnių ir vidutinių pajamų valstybės svarbiausia ne tai, ar jos yra stiprios ar silpnos, svarbiausia yra tai, ar jos ratifikuoja sutartis, dėl kurių dėrėjomės, ar, ar, jos, už, ar jos baiginėja tas sutartis. Viskas susijęs su įsipareigojimais, kuriuos jos prisėmė prieš nemažą laiką. Ir noriu kai ką pasakyti ponui Kelleriui. Tai prieštarautų mano išsakytai žiniai, kad priekyba gali e, prisidėti prie, e, kad priekyba gali prisidėti prie vystimosios klaidos. Tai netiesa. Kaip žinote, pagal dabar galiojančias sistemas priekybos apimtis drastiškai mažėja. Kodėl? Todėl, kad priekyba yra ne tik prekių eksportavimas į kitą rinką. Tai apima ir darbą toje kitoje rinkoje prekybiniai judėjimai abiem kryptimis. Tai taip pat yra e, pagalba prekybai. Tai susiję su gyvybinga e, veikla rinkoje. Būtent su tuo susiję eksportas į ES rinką. Man, mane liūdina tai, kad e, prekybos apimtis su Afrika taip mažėja, jos turėtų aukti. Ir EPS sutartise mes bandame būti lankstus, mes derame su daugeliu regionų ir aš neižvelgiu jokių problemų dėl asimetrijos, aš manau, kad gali, jos gali daug daugiau eksportuoti į ES, mes pasirengę pasiūlyti prekybos lengvatas ir mano kolega Andris Pybalks man visiškai, su manim visiškai sutinka dėl to, tačiau jos privalo E, įvykdyti prisimtus įsipareigojimus, kad galėtume dirbti, eiti priekin ir būtų užtikrinta aiški teisėta sistema su juridiniais įsipareigojimais pagal susidėrėtą, remiantį susidėrėtų pagrindų. Ir aš laikausi pasiūlymo, kurį mes jau pateikime ir aš tikiuosi, kad rytoj, kuomet balsuosime, jūs, balsuosite, jūs tai prisiminsite. Jūs suvoksite, kad mes nenusiteikė ne prieš vystomą įmedaliavimą prieš Afrikos valstybės ar prieš gerą valią. Mes turime puoselėti brandžius prekybinius santykius su valstybėmis, su tomis valstybėmis. Jos turėtų taip pat elgtis. Ir dauguma iš jų, iš tų valstybių, apie kurias kalbame, yra Saharos dikumos pakraščiuose. Ir tai nėra uh, kažkoks sutapimas. Ačiū komisijos nariui. Norėčiau baigiamąjį žodį paprašyti tarti pono Martino. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, turėtumėt paaiškinti Europos parlamentui, kodėl kai kurios šalis neratifikavo pradinių EPS. Taip atsitiko dėl to, kaip sakė pano Šolcas, Kešmanas ir taip toliau, EPS yra susiję su integracija. Ir iš tiesų įstumėme kai kurias valstybės į sunkę situaciją. Pavyzdžiui, Kenija rūpinasi savo interesais, jeigu vienašališkai ratifikuotų šitą sutarimą Kenija, tai nutrauktų savo santykius su Rytų Afrikos valstybėm. Ir e, jeigu mes darytumėm tokią spaudimą, jie sumokėtų ekonominę kainą. Ir e, atsitiktų taip, kad e, jeigu nebus pasirašytas EP, EPS, jų pramonė kenties nuo labai didelių tarifų. Gerbiamas e, komisijos e, e, nary, kartu numatytas sutarimas su Kolumbija ir dvigubai Kenija nuo to nu, nukentėtų. Ir ką mes dabar norime pasakyti, jeigu neamžinai laiko suteiktume, tai bent suteiktumėt 2-3 metus, kad būtų galima pasirašyti objektyvų EPS ir kad jie galėtų išlikti Rytų Afrikos partnerystėje. E, Botsvana, Namibija patiria tokį patį spaudimą, kalbant apie jų santykius su Pietų Afrika. Ir komisijos, gerbiamas komisijos nariai, mano nuomonė e, labai paprasta. Jūs pageidaujate, kad terminas būtų 14, nes manote, kad tai paskatintų dėrybas. Aš nenoriu, kad būtų 14 metų terminas, nes manau visiškai priešingai. E, visų pirma, tai pablogintų santykius su SOKR šalim. Antra, manau, kad neįmanoma įvykdyti uh, E, šito termino. Tad e, ką sakome jums parlamente, neskubėkime, nustatykime terminą ir aš sakiau pradžioje, kad e, tas terminas turėtų būti griežtas. Priemus teisės aktą nebebūtų galima jo keisti. 16 metai nėra nepagristas terminas, tai suteikia Afrikos šalim pakankamai laiko įvykdyti įsipareigomus ir kartu mes pasirodytumėm kur kas labiau protingesni ir netokie nekantus. Ačiū, baigėme diskusijas. Balsavimas vyks rytoj 12 val. Einam dabar toliau prie kito darbo atverkės klausimo. Tai uh, e, Krišienio Karinčio pranešimas tarp vyriausybiniai valstybių narių energetikos sutarimai su trečiosiomis šalimis.